pritars finansinio sandorio mokesčio atsiradimui 11 valstybių narių. Ačiū. Baigiame diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto. Balsuosime rytoj 12 val. 30 minučių. Kitas darbo tvarkės punktas yra pono Vačiakovskio pranešimas apie transportuojamų gyvūnų apsaugą. Pradėkime diskusijas ir pradžiai suteiksiu žodį pranešėjai ponui Vaičiakovskijui. Dziękuję panie przewodniczący. Żyjemy w Europie. Ačiū panie pirmininkai, gyvename 21 amžiaus Europoje, nesame barbarais, esame civilizuotais žmonėmis ir esame pakankamai atjautus, todėl turime traktuoti e, ir vertinti žmogiškai gyvūnus, kurie jaučia skausmą ir baimę. Todėl privalome užtikrinti deramas sąlygas vežant gyvūnus. Gavome Europos komisijos atitinkamą ataskaitą, kurioje kalbama, kad per metus 30 milijonų keulių, 4 milijonai E, karvių e, ir arklių pervežama iš vienosios valstybės į kitą ir jų pervežimo laikotarpis dažnai trunka ilgiau nei 8 valandas. Gyvūnai pervežami labai ilgais atstumais, e, kartais netgi 24 valandas be poilsio sunku tokių pervežimų kontrolę užtikrinti, taigi padėtis dabar susidarė tokia, kad reikia rimtai svarstyti visuomeninių organizacijų ir piliečių pasiūlymą apriboti gyvūnų pervežimo laiką iki 8 valandų. Didelė balsų dauguma Žemės ūkio e, ir kaimo plėtros komitete pritarta mano pranešimu, kuriame teikiamas atinkamas pasiūlymas. Trumpesni gabenimo atstumai reiškia geresnės kokybės uh, E, mėsą, nes gyvūnų organizme susikopia mažiau streso hormonų, taip pat e, trumpanotolio pervežimai mažiau kainuoja ir e, tas sąnaudas patiria viena vertus ūkininkai auginantis gyvūnus, kita vertus vartotojai priversti mokėti didesnę kaina užmės trumpesnį gabenimo atstumą ir reiškia mažesnės CO2 emisijas, mažesnius transportos rautus, galimybę e, vystyti kaimo e, vietovės, e, skersti gyvulius arti jų auginimo vietų pasiūlymas e, sutrumpinti gabenimo laikotarpį iki 8 valandų yra kompromisinis pasiūlymas, neteigiama, kad e, tai turi būti padaryta nedelsant ir visur be jokių išimčių, kad nereikia jokių išimčių atokiems nutolusiems regionams. Norime tęsti diskusiją su komisija, privalome išklausyti taip pat ir piliečių balsą, nes daugiau nei milijonas piliečių pasirašė po peticiją, kuris siekiama priboti gabenimo laiką iki 8 valandų. Ir negalime jų pozicijos nepaisinti, negalime sutikti su komisija, kuri ignoruoja piliečių balsus. Mes negalime iškelti e, stambių įmonių transporto kompanijų interesus aukščiau mūsų e, civilizacijos vertybių. Aš prašau pritarti mano pranešimui, kuriam nėra pateikta e, jokių pakeitimų plenariniam posėdžiui, nes komitete mes glaudžiai bendradarbiavome su jo nariais, norėčiau jiems už tai padėkoti, taip pat padėkoti už tą parlamentinės grupės gyvūnų apsaugos klausimais nariams už puikų bendradarbiavimą. Pas ir ponai Mahatma Gandis teigia, kad e, tautos didybė ir e, moralinė pažanga gali būti vertinama pagal tai, kaip jie elgesi su savo gyvūnais. Mes naudojamės gyvūnais e, vartojimui, ekonomikai, veikiausiai tai nepasikeis artimiausioje ateitie, tačiau dabar turime dėti visas įmanomas pastangas tam, kad sumažintume gyvūnų kančias. Šiau šiuo metu. Taip pat turėtume dėti visas įmanomas pastangas tam, kad jie e, mažiau kentėtų visose sritise ir būtent gabenimo laiko apribojimas yra tas klausimas, pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir suteikė žodį komisijos nariui Borgui. President. Pone pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, man yra labai malonu pasinaudoti šią progą ir kreiptis į parlamentą šią labai jautrią temą, kuri rūpi daugybė Europos parlamento narių ir mūsų piliečių. Egzistuoja įvairių nuomonių apie tai, kiek reikalinga yra vežti gyvūnus ir kokiais atstumais. Aš tikiuosi, kad mes visi sutarėme, jog vežant gyvūnus būtina laikytis atitinkamų standartų. 2011 m. lapkričio mėnesį komisija parengė ataskaitą apie tai, kaip įgyvendinamas yra reglamentas numeris 1.2005. Tačiau mes manome, kad uh, at, kad situacija turėtų būti geresnė nei ta, kurią mes turime šiandien. Ir todėl manome, jog galima būtų dar daug ką pagerinti, naudojantis dabartinėmis taisyklėmis. Ir todėl visą dėmesį reikia skirti tam, kad šis reglamentas būtų tinkamai įgyvendinamas. O dabar, ponė pirminkė, norėčiau pakomentuoti mūsų pranešėjo ponio Vojtichovskio pasiūlymus. Aš džiaugiuosi, kad jis parengė šį pranešimą šią sudėtingą tema. Vienas iš prieštaringiausių klausimų tai yra kelionės trukmė. EFSA mano, jog nėra jokių mokslinių įrodymų, remintis kuriais galima būtų teikti, jog visus gyvūnus galima vežti 8 valandas. Ne, reikia sižvelgti į visus e, vežimo aspektus komisija visiškai pritarė tam, kad būtų tobulinamas šio reglamento įgyvendinimas. Ir mes netgi atsižvelgėme į kai kurios jau pateiktus pasiūlymus. Tarp jų yra štai kas. Ataskaitų, nacionalinio ataskaitų teikimo e, taisyklių derinimas. Ir man labai malonu yra praneštims, ponė pirmininkė, kad mes ketiname aptarti su valstybėmis narėmis mūsų e, šiam reglamentui skirtus įgyvendinamosius e, aktus. Be to, komisijos maisto ir, ir Žemės ūkio komisija reguliariai susitinka su valstybėmis narėmis. Šiuose susitikimuose keičiamasi yra informacija apie geriausią praktiką, kaip galima būtų gyvendinti reglamentą numeris 1.2005. Be to, mes ketiname taip pat surenkti kelis apsilankimus valstybėse narėse. Per šios e, apsilankimus e, mūsų auditorius, padedamas keturių ekspertų iš kitos nelankoma valstybės narės, galės išnagrinėti situaciją valstybėse narėse. Taip valstybės narės galės išsiaiškinti, kokias jos turi problemas ir sužinoti, kaip jas galima būtų spręsti, taikint kitų valstybių narių praktiką. Be to, už kontrolę atsakingi pareigūnai turės elgtis pagal vienodas taisyklės. Pavyzdžiui, Niderlandų, Vokietijos ir Italijos e, užvežimo kontrolę atsakingi pareigūnai galės keistis patirtimi. Be to yra pateiktos ir kelios kitos iniciatyvos. Tarp jų yra štai kas. Gyvūnų vežimo kokybės gerinimas e, e, įdėkiant navigacinės sistemas. Tartutinis bendradarbiavimas siekiant gerinti gyvūnų gerovę trečiose šalise bei geresnės komunikavimas su piliečiais bei e, nevyriausybinės organizacijomis ir verslo atstovais, bei platesnės informacijos apie gyvūnų vežimų taikomus e, standartus teikimas visuomeniai. Pagal šį pranešimą komisija raginama yra atlikti e, kelis tyrimus. Mes galime tai e, surinkti tyrimus tuomet, kai yra pateikta e, konkreti iniciatyva ir būtina išnagrinėti, kaip ji gali būti įgyvendinta. Pavyzdžiui, už gyvūnų vežimo hygieną atsakingi su hygiena susiję klausimai buvo jau išnagrinėti Buvo galvojama apie taip, kaip galima būtų nepakengti vežėjams e, ir e, augintojams kartu ir nepažeidžiant visų kiekvienos taisyklių. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Europos parlamentų už jo įnašą, rengiant šį dokumentą ir nepaisant to, kad mes kartais nesutarėme dėl kai kurių jo detalių, mes visi siekime to paties tikslo - užtikrinti, jog gyvi gyvūnai būtų gabenami saugiai. Und zu den Stellungnahmen Mes jūs nariai, dabar išklausysime komitetų pozicijas aplinkos, maisto saugos ir visuomenės sveikatos komiteto vardu kalbės ponia Andris. Nežiūrint į tai, kad nuo 2005-ųjų galioja reglamentas dėl gyvūnų gerovės transportuojant, išlieka ženklių problemų ir reglamentas nėra įgyvendinamas, nes nėra gyvendinimo užtikrinimo priemonių. Turėtumėme priešintis bereikalingam ilgam gyvūnų transportavimui skersti, nes tai pažeidžiami gyvūnų gerovės standartai ir taip pat dėl to, kad ilgai vežant gyvūnus iškyla hygienos problemų bei lygų paplitimo grėsmė iškyla. Be to gyvūnų patiriamas stresas e, jų organizme sukuria toksinus ir taip e, nukenčia mėsos kokybė. Reikia kiek įmanoma trumpinti transportavimo laikotarpius, kiek apie 6 milijonus gyvūnų transportuojame ES skerdimui kasmet. Mes turime paisyti gyvūnų gerovės standartų. Ačiū. Transporto komiteto vardu kalbės kolega Degrandės Paskual. Ačiū, ponė pirmininkė. E, komisijos nariai, sveiki atvykę į parlamentą gyvūnų transportavimas yra tik vienas gyvūno gerovės elementas. E, jų negalima vežti ilgiau nei 8 valandas, jei, nėra, jei e, transporto priemonė nėra e, tinkamai renkta, jei nėra ventiliacijos, taip pat jei vairuotojai nėra tinkamai paruošti, kad galėtų pasirūpinti gyvūnais. Dabartinė gyvūnų gerovės direktyva ES yra E, ambicingiausias šios ryties teisės aktas pasaulyje. Tačiau konstatuojame, kad e, gyvūnai vis dėlto vežami gana ilgus atstumus ir ilgus laikotarpius. Reikėtų siekti labiau subalansuoti šią situaciją, jeigu laikytumėmės transporto komiteto nuomonės. Kartais skelbiami teigiami dalykai, kurie netitinka teisybės ir maskuoja, valstybės tai bando užmaskuoti savo interesus, ypač tos valstybės, kurios, e, ypač, kurių e, mėsos transportavimo pramonė yra ypač didelė. Todėl turėtumėme lab, atidžiau uh, nagrinėti šiuos interesus. Frakcijų, frakcijų vardu pirmoji kalbės ponė Delangė. Ačiū, panė pirmininkė. Europos liaudės partijos frakcijai svarbu remtis mokslininkų išvadomis, nustatant gyvūnų apsaugos tvarką jos vežant, taip pat ir jų gabenimo laikotarpį. Tačiau puikiai žinome, kad pasaulis nėra tobulas ir kai taryba 2004-aisiais patvirtino teisės aktus remdamasi transporto sąlygomis, tai e, tam reikėjo sukurti tinkamą kontrolės sistemą, tam, kad atspirktų investicijos į brangias transporto priemonės. Ir šio reglamento Hilo Kulnas ir bus kontrolė. Komisija šiuo metu nusiplauna rankas ir atsakomybę už šio teisės akto įgyvenimo kontrolę suverčia valstybėms narėms. Čia noriu paklausti, kodėl komisija teigia, kad skirtumai kontrolės valstybėse narėse yra pakankamai dideli, tačiau per pastarosius metus pati komisija nepadidino savo patikrų, savo atliekamų patikrų skaičiaus. Kaip žinote, sankcijos gabenant prekes yra įvairios ir skirtingos, tačiau gyvūnų gabenimo sąlygų praktiškai niekas netikrina. Tai aš manau, kad reikėtų daryti spaudimą komisijai pakeisti savo požiūrį šioje srityje, taip pat ir kontroliuojant vežimo trukmę, nustatant 8 valandų ilgiausią gabenimo laikotarpį rytoj. Laukia įdomus balsavimas, kuomet parlamentas patikė atitinkamą pasiūlymą dar neturėjo vienodų teisų teisėkuros srityje, dabar jas jau įgavo, galbūt e, tai paaiškina komisijos e, pasyvumą šioje srityje. Taigi tikrai įdomu laukti rytojus balsavimo rezultatų. Aš buvau viena iš tų, kurie pasisakė už 8 valandų gabenimo trukmę didžiausią, todėl palaikau pranešėjo atitinkamą pasiūlymą. Pone Kadimbach, pone pirmininkė, komisijos nary, ačiū už suteiktą žodį. Nuo 94 metų veikia ES atitinkama gyvūnų gabenimo tvarka, buvo pakeista peržiūrėta 2005 metais. Dabartinė peržiūra parodė, kad padėtis pagerėjo, tačiau ji nėra pakankamai gera. Todėl norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusios kolegiams priekaištams kolegės priekaištams Mes komisijos nariai e, vertinsime jūsų veiklą pagal dabarties darbus, o ne pagal jūsų praeitį. Mes pagėdavome, kad būtų patvirtinti teisės aktai užtikrinantis gyvūnų saugą ir apsaugą. Viena, viena iš, to, iš tokių sąlygų yra remiantis mokslininkų išvadomis 8 valandų ilgiausia gabenimo trukmė, todėl socialistams ir demokratams ne tik svarbus milijonas piliečių balsų pasirašysiu atitinkamą peticiją ir ne tik rašytinę deklaraciją, kurią taip pat pasirašė ir socialistai bei demokratai šio parlamento nariai. Mums bus labai svarbu, kaip ši naujoji tvarka bus įgyvendinama viena vertus užtikrinant gyvūnų apsaugą, kontrolę ir taip pat ir galimybę tiems regionams toliau dalyvauti ekonominėse procesuose, atsižvelgiant į tai, kad jie negali dėl tam tikrų svarių priežasčių laikytis ilgiausios gabenimo trukmės reikalavimų. Mes norime, kad mažėtų gabenamų Europoje gyvūnų srautai, kad trumpėtų jų pervežimo laikotarpis. Šių tikslų sugebėsime pasiekti tik sugriežtinę kontrolę ir rinkdami atitinkamus palyginamosius duomenys iš valstybių narių, remdamiesi dabar turimais duomenimis, negalime viso to garantuoti. Komisijos nary raginu jūs dėti visas pastangas, siekiant, kad valstybės narės atitinkamai elgtųsi taip pat asmeniškai stengtis, kad nuostatos susijusios su kontrole būtų gyvenimas, tik tai bus galima užtikrinti gyvūnų apsaugą. Ačiū kolegai, žodis poniai Paulson. Ačiū ponia pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai. Pirmiausia, norėčiau patikoti mūsų pranešėjų, ponui Vaicehovskijui. Jis ilgai ir kantriai dirbo Aš žinau, kad rūpintis e, gyvūnų gerovė ir ypač užtikrinti deramas jų vežimo sąlygas yra darbas, kuris e, daug kam nepatinka. Deja, tokiame pasaulyje gyvename. Pasaulyje, kuriame tiek mažai žmonių išmano iš tikrųjų apie tai, kaip e, veikia gyvoji gamta, kaip iš tikrųjų jaučiasi gyvūnai. Siekiant kompromisų, reikia pirmiausia remtis patikrintais mokslinio tyrimų duomenimis. Bet to reikia taip pat atsižvelgti į e, ankstesnių taisyklių gyventinimo patirtį. Priimdami demokratinius sprendimus turėtume atsižvelgti ir į socialinius, ekonominius, kultūrinius aspektus. Į visą tai būtina atsižvelgti, būtina taip pat nepamiršti ir mokslinio tyrimų duomenės. Ir liberaldemokratų frakcija e, nuširdžiai remia pranešėjo poziciją, nepritarėme tik vienam dalykui. Nepritarėm 14 pastraipos penktam punktui savo pasavimą sąraše mes prie šio punkto padėjome minusą, bet visais kitais aspektais remiame pranešėją. Dėkuoju. Toliau ponas Eichhaut. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už jo sunkų darbą. Derinti visų pozicijas nebuvo lengva. Nelengva yra derinti nuomonės apie tai, kaip galima būtų saugiai gabenti gyvus gyvūnus. Ši rezoliucija yra labai aiški. Joje labai aiškiai yra parašyta, kad negalima gyvūnų gabenti ilgiau nei 8 valandas. Ir mes tokiai nuostatai pritarėme. Tačiau rezoliucijoje pateikta nemažai uh, teiginių, kurie nėra pagristi moksliniais įrodymais bet o neatsižvelgta yra taip pat ir į mūsų gabenimo gebi, vežimo gebėjimus. Todėl aš parengiau alternatyvų rezoliucijos projektą. Iš esmės tai yra pranešėjo parengtas tekstas, išskyrus dvi pastraipas, kuriuose kalbame apie tuos dalykus, kuriuos aš ką, ką tik paminėjau ir kuriems aš prieštarauju. Ir taip yra keičiama mūsų pasiūlymo kryptis. Komisarė, pateikite savo pasiūlymą. Tokį pasiūlymą, kuriam realiai galėtų pritarti mūsų parlamento dauguma. Aš pritariu pranešėjo pasiūlymui, tačiau aš manau, kad mes turėtume reikalauti trumpesnio laiko dar grįžčiau. Uh, indeed, Ponas Nikolson, ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma pasinaudoti galimybę pasveikinti pranešėją puikiai, puikiai padirbėjus, jam teko nelengvas darbas. Žinome, kad to klausimo svarstymas buvo susijęs su, daug, su emocijomis ir tai yra labai skirtingai vertinamas klausimas. Pranešime aptarti kai kurie labai svarbus klausimai. Nemanau, kad kas nors e, pritartų nereikalingam gyvūnų transportavimui ilgus atstumus. Kartais tai yra neišvengiama, tačiau turėtų galioti taisyklės, kurios užtikrintų, kad gyvūnų pervežimas vyktų kiek įmanoma humaniškesnėmis sąlygomis. Manau, e, kad kalbant apie e, gyvūnų e, E, vežimą į skerdiklas, tai tai yra ypač neraminantis klausimas. Kalbant ypač apie kaimo vietovės yra tokius regionus ir būtent ten visus šiuos klausimus nelengva spręsti. Reikėtų surasti pusiausvyrą už tarp aukštų gyvūnų gerovės standartų užtikrinimo ir veiksmingų taisyklių, kurios taip pat turi būti ir įgyvendinamos pažiūrėję į teisės aktus šiuo klausimu, kalbant apie geografiškai nutolusias teritorijas ar tokias teritorijas, e, turi būti toks teisinis režimas, kad jis nebūtų diskriminuojantis kokios nors valstybės ar kai kurių teritorijų atžvilgių. Pirmininkas, ačiū, toliau ponas Rubiks. Ačiū, pan pirmininkė. Manau, kad uh, rezoliucijos projektui ir pranešimui reikia pritarti. Balsavimo metu mano frakcija tą ir padarys. Mes tačiau pirmiausiai pageidaujame, kad būtų remiamos mažos skerdyklos, tai būtų taip pat ir vienas iš būdų kovoti su nedarbu. Komisija reikėtų paraginti parengti tam tikrus e, pervežimo sutarčių šablonus, pavyzdinės sutartis, kuriuose būtų traukti reikalavimai dėl temperatūros, dėl gyvūnų rūpinimo vandeniu, kitų apsaugos priemonių. Ir e, šie reikalavimai privalo būti, turi būti privalomi pervežėjams, užtikrinant ir e, atitinkamą oro kondicionavimą gyvenant, e, gabenant gyvūnus. Ačiū. Dabar žodis teikimas ponai Egniu. Pirmininkė, jau galioja reikalingi teisės aktai, reikia tiesiog gyvendinti juos. Jungtinėje karalystėje egzistuoja dvi patikrinimo institucijos - gyvūnų gerovės ir prekybos standartų institucijos ir jos tikrina skerdiklas ir jos taip pat tikrina, ar yra reikalinga įranga, ar yra transporto priemonėse įrengti įrengtos atskirtos patalpos, ar yra reikalinga ventiliacija, ar gyvūnai yra atskirti, ar yra uh, transportuojamos karvės, kurios turėtų netrukus apsiveršiuoti. Uh, ir ten dirbantis žmonės e, padeda teisminį tyrimą, jeigu tų standartų nesilaikoma. Aš e, visiškai nepritariu, e, pavyzdžiui, kai kuriuose šalise galiojančiams įstatymams, pagal kuriuos galima e, malonumui žudyti gyvūnus. Man atrodo, kad čia yra tik politika. Nun bin ich in der richtigen Reihenfolge Ačiū, dabar aš teiksiu žodį panidots. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už jo darbą šią labai svarbę temą. Tai yra ta, ta tema, Ir tas klausimas, kuris neturėtų e, sumenkinti to da, gero darbo, kurį jau nuveikė ūkininkai. Nemažai jau buvo padaryta tam, kad būtų pagerinti gyvų gyvūnų vežimo standartai. Šiuolaikiška technika, transporto e, priemonės, e, kelionių planai ir polso vietos. Viskas yra įrengta. Nei vežėjų, vežėjas, nei ūkininkas nenori, kad e, gyvūnai kentėtų vežimo metu. Turime e, skatinti e, ūkininkus ir vežėjus taikyti geriausią praktiką bei laikytis galiojančių taisyklių. Mes turime ir taip jau daug teisės aktų ir todėl turime įvesti didesnį aiškumą. Ir siekdami šio aiškumo reikėtų geriau išsiaiškinti, kaip reikia taikyti taisyklės. Šiuo metu mes turime reglamentą, kuris, mano galva, uh, nėra tinkamai gyvendinamas visose ES valstybėse narėse ir prieš kurdami papildomus teisės aktus turėtume pirmiausiai spręsti netinkamo šio reglamento gyvendinimo problemą. Gyvūnų gabenimas yra itin aktualus, aktuali tema e, ūkininkams, kurie gyvena nutolusiuose regionuose ar salose. be galimybės vežti e, tolimais atstumais gyvūnus, ūkininkai atsiduria vietos skerdėjų rankose ir visiškai priklauso nuo jų valios. Taigi, gerbiamasis komisarė, turėtume gerinti jau galiojančių taisyklių įgyvendinimą. Pane Jėglė. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti uh, pranešėjui, kuris tikrai gerai atliko savo darbą, kadangi tema labai prieštaringa ir rezultatas bus geras, jeigu rytoj balsuosime taip, kaip siūlo pranešėjas. Mes kalbame ne apie naminius gyvūnus, apie skerdžiamus e, gyvūnus, netgi ne apie veisiamus gyvūnus. Jų gabenimo sąlygos yra daug geresnės. Taigi pirmoji prielaida yra įgyvendinti patvirtintus teisės aktus ir užtikrinti jų gyvenimo kontrolę valstybėse narėse ir komisija privalo užtikrinti, kad valstybės narės tą kontrolę atliktų, pirmiausia, siekiant gyvūnų gerovės ir antra, siekiant sukurti uh, sąžiningas konkurencijos sąlygas ES viduje. Taip pat uh, negalime apsiriboti e, šiame pranešime vien pasiūlymų sumažinti gabenimo, sutrumpinti gabenimo laiką iki 8 valandų. Gyvenimo trukmė, tai gabenimo trukmė turi būti nustatoma atsižvelgiant į geografinius ir kitus aspektus, tačiau iki šiol mes dar nebuvome tokio sustrimo pasiekę, todėl esu dėkinga dabar už tai, kad susitarėme. Mes turime nepamiršti ir bendrųjų gyvūnų gabenimo sąlygų ir galiojančių taisyklių laikymosi. Taip pat reikia sumažinti Europoje pervežamų gyvūnų apimtis, todėl parlamentas tiek šiame pranešime, tiek antrajame žemės ūkio politikos ramstyje siūlo numatyti trumpą gabenimo laikotarpį ir daugiau steigti vietinės reikšmės skerdyklų tam, kad pagerėtų mėsos kokybė ir būtų užtikrinama geresnė gyvūnų apsauga. E, ir tam, kad e, būtų e, galima pritarti atšaldytos mėsos gamybai skirdyklose, ponas. Vertindamas šį pranešimą, manau, kad jam pavyko įvesti, nešti daugiau pusiausvėros į komisijos pasiūlymą ir noriu jam už tai padėkoti. Galiojantis teisės aktai iš principo leidžia gerinti vežamų gyvūnų gerovės sąlygas, tačiau reikia užtikrinti vieningą galiojančių taisyklių gyvendinimą visose valstybėse narėse. Reikėtų uh, užtikrinti griežtesnę kontrolę, už, užtikrinti pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaidą visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad teisės aktas dėl uh, gyvūnų ilgiausio leidžiamo transportuoti laiko yra susijęs su tam tikromis išimtimis. Uh, su, uh, taip pat su, at, tai aktualu tokioms, ter, tokiems regionams, taip pat kartais vėlavimai yra neišvengiami, kartais neišvengiamai gyvūnai e, transportuojami ilgiau nei reikėtų. Toliau ponas George Lyon. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, pernelik dažnai gyvūnų e, transportavimo klausimas yra. E, e, E, taip sprendžiamas. Viskas, kas iki neviršia 8 valandų, yra gerai. Aš daug metų esu vežiojęs gyvūnus ir galiu pasakyti, kad toks supaprastintas požiūris yra visiškai neteisingas ir jis nieko nėra paremtas. Jeigu pasitelksime mokslininkų išvadas, kalbant apie arklius ir vištas, reikėtų juos vežti trumpiau nei 8 valandas o e, stambus raguočiai ir avis pa, patiria didžiausią stresą, kuomet yra pakraunami į transporto priemonę ir iš jos iškraunami. Todėl e, valandų skaičius nėra stebuklinga lasdelė, kuri viską išsprendžia. Komisijos pasiūlyme iš esmės yra problema. Bandoma įvesti supaprastintą nuostatą. E, reikėtų uždrausti netinkamą gyvūnams transportuoti įrangą. Daugybė valstybių narių tai ignoruoja. Nauji teisės aktai nėra atsakymas. Reikia užtikrinti galiojančių teisės aktų įgyvendinimą. Tai būtų svarbiausias dalykas, užtikrinant geresnius gyvūnų gerovės standartus ir parlamentus galėtų inicijuoti diskusiją su komisija, kaip to pasiekti. Uh, Kalbant apie mažas sker, sker, sker, vietos mastos skerdiklas, pritariu kolegijai jėgliai. Reikėtų daugiau, kad, kad atsirastų daugiau mažų skerdiklų. Tačiau prisiminę e, galvijų spongiforminės encefalopatijos e, epidemijos laikas galiojančias taisyklės, kai kurių dalykų neturėtume iš naujo įvedinėti. Ačiū, panė pirmininkė. Nuo to laiko, kai mes prisijungėme prisijungėme prie Europos Sąjungos 95 e, metais, laukime šių taisyklių, laukime, kol bus vestas trumpesnės gyvūnų gabenimo laikas. Bet to manome, jog būtina gerinti gyvūnų gabenimo ir vežimo sąlygas, net jeigu jie yra gabenami tik 8 valandas. Reikės išvelgti į mokslinio tyrimų duomenės Nors kartais ir be mokslo yra aišku, kad gyvūnai tiesiog patiria stresą. Ir todėl reikia pradėti skaičiuoti kelionės laiką nuo pat kelionės pradžios. Tai yra nuo to laiko, kai gyvūnai uh, įžengia į uh, tą transporto priemonę, kurią jie yra gabenami. Tam, kad galima būtų maksimaliai sumažinti gyvūnų patiriamą stresą. Labai svarbu yra užtikrinti, kad komisija galėtų pateikti mums pasiūlymą iki mūsų kadencijos pabaigos, tam, kad mes galėtume visapusiškai pagerinti gyvūnų vežimą. Ir beje, kiek iš jūsų norėtų keliauti vienu automobiliu, kurio, kurio vežamos yra keturios karvės? Pone Galing. Aš taip pat norėčiau padėkoti pono Vojcechovskijui už jo labai kantrų darbą rengiant šį dokumentą. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Tai yra tai, kad 2010 metais šis parlamentas patvirtino uh, rašytinę deklaraciją, kurią parlamentas buvo raginamas e, para, paraginti komisiją išnagrinėti, kokiamis sąlygomis yra vežami uh, arkliai į skerdiklas. Šis dokumentas buvo parengtas atsižvelgiant į nevyriausybinio organizacijų pateiktų, pateiktus duomenės. Ir aš net buvau susitikusi su to, komi, ankstesniu komisaru, kuris buvo atsakingas už šį klausimą. Kartais e, arkliai yra gabenami il, il, labai ilgais atstumais, labai ilgą laiką, pavyzdžiui, Italijos pietuose į tuos fabrikus, kur gaminama yra saliamio dešra. Būtina yra mažinti kelionės laiką bei gerinti uh, būtent arklių vežimo sąlygas. Taigi, komisijos narė, aš suprantu, kad jūs tik nesiniai pradėjote teiti savo pareigas, tačiau aš galiu jūs patikinti, jog visas mokslinių įrodymų rinkimo darbas jau buvo atliktas. Viskas jums jau yra pateikta ir aš norėčiau paprašyti jūsų kreipti ypatingą dėmesį arklių vežimo sąlygoms. Ir tai galėtų būti pirmas e, e, žingsnis gerinant gyvų, gyvų, gyvūnų vežimo sąlygas nustatantį reglamentą. Ponas Gustafson. Pone pirmininkė, komisarė, gerbėjai kolegos, labai keista, kad žmogus visiškai neužjaučia kitų gyvų būtybių Kaip taip gali būti, kad mums visiškai nerūpi tai, kad e, kažkas yra kankinamas? Gyvūnai yra vežami ilgą laiką, dideliais atstumais, baisiomis sąlygomis. Ir tie, kas nenori, kad būtų apribota kelionės trukmė 8 valandomis, tuomet e, tu, tokie žmonės turėtų pasiekti taip, kaip ir sakė ponas Šliuteris. Gal jie turėtų pavažiuoti su tais gyvūnais patys 8 valandas. Šiandien mes galime žengti svarbų žingsnį į priekį, svarbų žingsnelį, galime priboti kelionės e, trukmę, e, nustatydami 8 valandų limitą. Negalime leisti, kad pinigai mums rūpėtų labiau nei gyvūnų gerovė. Ačiū, ponė Herans Garcia, ponė komisijos nary, ponė pirmininkė, aš esu prieš uh, naujų e, gyvūnų gerovės taisyklių įvedimą. Galiojantis teisės aktai jau, numa, jau reglamentuoja ilgiausią gyvūnų transportavimo laiką, atsižvelgiant į mokslininkų paskelbtas išvadas šiuo klausimu. Nepamirškime, kad maisto saugos agentūra yra pareiškusi, jog nėra um, mokslinių duomenų, kurie pateisintų dabar galiojančių taisyklių keitimą. Gyvūnų gerovė dabar iš esmės priklauso nuo mm, kelionės kokybės, tai yra elgesio su jais, e, ar, ar, ar tam pritaikyta e, transporto priemonė. Ir reikia spręsti kitus para, parametrus, ventiliaciją, e, intervalai, kuriais gyvūnai išeriami ir taip toliau. Viso to užtenka uh, užtikrinti jų gerovę vežimo metu. Svarbiausia, ar dabar galiojančios taisyklės yra įgyvendinamos. Turėtume griežtinti patikrų sistemą, kad užtikrintume, jog teisės aktai būtų įgyvendinami, o ne bandytume pasinaudoti šiomis diskusijomis ir įve, įvesti laisvo prekių judėjimo apribojimus. Jei iš tikrųjų gyvūnai kenčia, jeigu, kai jie yra ilgai vežami. Neapsiribokime vien nuostatomis dėl jų transportavimo skerdyklą. Apriepkime visus transportavimo atvejus. Išgyvename krizę ir iš tikrųjų dabar nėra geriausias laikas teikti pasiūlymus, kurie net nėra moksliškai pagristi. ES negali sauliaisti daryti tokių klaidų. Ačiū toliau ponas Oleiničiak. Pone pirmininkė, norėčiau išreikšti paramą šiam pranešimui ir šiai iniciatyvai. Norėčiau padėkoti ponui Vojcechovskijui už pastangas ieškoti kompromiso ir noriu taip pat padėkoti jam už tai, kad e, svarbiausių prioritetų laikė gyvūnų gerovę. 2005 buvo pasiūlyti patvirtinti sprendimai. Ir jau tada tie klausimai buvo labai plačiai svarstomi, buvo svarstoma, ar tikrai verta įvežti, įvesti tokias nuostatas. Mokslininkų išvados teigia, kad e, da, gyvūnai kenčia vežami. Ir mes rūpinamės gyvūnų gerovę, tačiau nepamirškime ekonominių aplinkybių žemės ūkio sektoriaus darbuotojams. Turi, manau, kad dabar turime eiti dar toliau. Manau, kad gyvūnų transportavimo laiko apribojimas, ši iniciatyva yra labai pagrista. Ir būtent taip mes, tokiu būdu mes turėtume sustiprinti ir vietos skerdyklų tinklą, sukurti daugiau darbo vietų, nes ES e, teritorijoje yra vietovių, kur tokių darbo vietų tikrai reikia. O kalbant apie gyvūnų vežimą ilgus atstumus, tai e, tiesiog e, tai prisideda ir prie mėsos kainos didinimo vartotojams. E, kalbant apie tai, svarbus ir toks dalykas, kad nežiūrint galiojančių nuostatų, kurios dabar galioja, nežiūrint viso. E, reglamentavimo e, numatytos procedūros tiesiog nėra įgyvendinamos. Ir gyvūnų vežimo laikas svarbiausia netitinka gyvūnai vežimo laikas viršyje e, apribojimus ir netinkamomis sąlygomis tai vyksta. Pane Raimas, pirmininkė komisijos nariai, mėly kolegos, Diskutuojant apie gyvūnų vežimo sąlygas, diskusijose dažniausiai vyroja emocijos, nes gyvūnų gabenimo vaizdai netitinka mūsų lūkesčių dėl to, kad dabar galiojančios direktyvos ir reglamentai nėra pakankamai gerai gyvendinami ir jų gyvendinimas nėra tinkamai kontroliuojamas. Tačiau jeigu jau tvirtiname direktyvas ir reglamentus remdamėsi mokslininkų išvadomis. Tai reikia pagalvoti ir apie priežastis, kodėl gabenimo trukmė Europoje yra tokia ilga. Būtent todėl, kad vis aukštesnius taikome ir griežtesnius hygienos standartus, dėl kurių buvo uždaryta labai daug skerdyklų Jeigu norime sumažinti gyvūno gabenimo trukmę, e, privalome visose valstybėse narėse įgyvendinti jau galiojančias direktyvas ir tinkamai kontroliuoti jų įgyvendinimą. Papildomų problemų sukelia ir e, tai, kad e, ūkininkai neturi pasirinkimo, kur gabenti savo užaugintus e, gyvūnus, e, kadangi e, jie arti savęs neturi prasčiausiai veikiančių skadiklų. Šiaip manau, kad pono Čikovskio pranešimas yra tinkamas. Pon Smith, ponė pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjui, jūs nuveikė tikrai gerą darbą, rengdamas kompromisinius pasiūlymus dėl šią emocionalią temą. Ir mes taip pat noriu pasveikinti komisijos narį ir tikimės su jumis toliau bendradarbiauti šio klausimu. Aš dalyvauju asociacijos kovojančios su žiaurumu gyvūnų atžvilgių e, veikloje ir aš manau, kad mums reikia tvirtinti ne daugiau taisyklių, bet įgyvendinti jau galiojančias taisyklės tinkamai valstybėse narėse. Aš manau, kad Škotijos atžvilgių visiškai nepasiteisina e, naujo teisės akto tvirtinimas. Komisijos nariai, norėčiau protesti jūsų mintis dėl mažų skerdiklų ir dėl tos minties, kad ES galiojančios taisyklės apsunkina joms gyvenimą. Aš remiuosi domenimis iš e, Škotijos, kurie labai kruopšiai renkami duomenys susiję su E, hygieną ir kitais sanitariniais reikalavimais. Aš manau, kad Škotija šiuo metu veikia kelios didelės skerdiklos, mes norime, kad padėtis pasikeistų, kad veiktų daugiau mažų. Peter Vandalin dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui panu Vatihovskijui už jo darbą ir taip pat pasveikinti darbą pradėjusi komisijos narį. Aš pritariu tam, kad e, kelionės trukmė būtų pribota 8 valandomis. Tai bus naudinga gyvūnams. Dabar apie tai, ar gabenti gyvus gyvūnus, ar gabenti uh, skerdieną. Aš manau, kad e, čia reikėtų pagalvoti apie tai, ar mes norime teisingos mėsos kainos, uh, ar ne. Ar priimtina mums yra mokėti mažiau, jei mes, e, net jeigu mes ir žinome, jog gyvūnas e, kentėjo. Bet be to šis klausimas yra susijęs ir su jautinos e, kokybė. Visiškai yra nepriimtina tai, kad verslininkai neturi jokių skrupulų ir visiškai nesirūpina gyvūnais Ir tai, kad jie tęsinasi tuo, kad taip elgėsi tam, kad išlaikytų mažą mėsos kainą. Pone Dukastro. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ben nagyobb CO2. Aš pasisakau už e, tai, kad gabenimo atstumai būtų mažesni ir e, kad būtų kad dėl to nenukentėtų konkurencija, kad būtų mažiau teršiama aplinka, gyvūnų apsaugos reikalavimai turi būti derinami su valstybių narių atitinkama padėtimi. Tačiau pritariu pasiūlymui apriboti pervežimo laiką iki 8 valandų. Tai gerai ne tik patiems, būtų gerai ne tik patiems gyvūnams, tačiau ir ES ekonomikai, būtų mažiau CO2 išmetama į aplinką, taigi būtų uh, lengviau kovoti su klimato kaita, nustačius 8 valandų gabenimo trukmės apribojimą, gyvūnai nebūtų išvežami už ES ribų, kurias, kur jie skerdžiami netinkamomis sąlygomis. ES jie skerdžiami tinkamiau, todėl svarbu nepalikti spragų šioje sistemoje ir nesudaryti galimybių bei sąlygų apeiti tą 8 valandų gabenimo trukmės nuostatą. Taip pat patvirtinus šią tvarką bus teigiama daugiau mažų skerdiklų, kuriama vietose daugiau darbo vietų ir tai bus naudinga taip pat kaimo vietovių plėtrai. Todėl aš pritariu 8 valandų gabenimo trukmės apribojimui. Pavadė Kastro dabar kalbės. Pirmininkė, komisijos nariai, gerbiami kolegos, komisijos pranešimas dėl 2005 metų reglamento nuostatų gyventinimo dėl e, gyvūnų gerovės juos pervežant rodo, kad e, tas reglamentas valstybėse narėse nėra tinkamai įgyvendinamas. Žemės ūkio komitete buvo pakankamai plačiai svarstamas šį klausimas, aš šiam komitetui pirmininkauju. Komisijos ataskaitoje pastebima trūkumų susijusių su duomenų rinkimu dėl reglamento nuostatų įgyvendinimo valstybėse narėse. Svarbu yra apriboti gyvūnų pervežimo trukmę, tačiau taip pat turime nepamiršti, kad griežti sanitariniai ir hygienos reikalavimai negali būti gyvendinami mažose skerdyklose. Turime galvoti ne vien apie gabenimo trukmę, tačiau ir kitus aspektus, kurie daro įtaką gyvūnų geroviai, pavyzdžiui, transporto priemonių įrangą ir e, EFSA nuomonė apie tai kalbama. Noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą ir noriu paraginti parlamento narius pritarti šiam pranešimui, kuris komitete buvo patvirtintas didelio balsų persvaro. Andrėja Zanonė dabar kalbėjo. Ačiū. Pirmininkė, milijonas šimtas tūkstančių ES piliečių pasirašė peticiją, kuria prašoma įvežti, į, įvesti apribojimus. Mes negalime nekreipti dėmesio į tokio skaičių žmonių nuomonę ir todėl turime uždrausti gyvūnų vežimą visą dieną, kuris sukelia jiems nesuvokiamas kančias ir e, didžiulį stresą. Dažnai nutinka, kad gyvūnai vežami e, baisiomis sąlygomis, nėra užtikrinama ventiliacija, e, jie nėra šeriami vežant. Ir būtent todėl e, aštuonių valandų limitas taip plačiai palaikomas. Manau, kad ES turėtų priimti sprendimą šio klausimu ir nutraukti bereikalingą gyvūnų uh, kankinimas visoje Europos Sąjungoje. Ačiū toliau, ponas Sekirskis. Ačiū. Gyvūnai nepakelia ilgo transportavimo. E, ponas Vicechovskis siūlo 8 valandų limitą. Aš pasisakau už 6 valandas, tai yra neilgiau nei 500 km jie turėtų būti vežami. Uh, reikia nepamiršti, kad skerdyklos e, plėtoja savo veiklą, jos e, stambėja, e, siekdamos užtikrinti reikalingas sąlygas. Žinoma, visa tai reiškia, kad e, gyvūnus tenka vežti vis ilgesnius atstumus. Taip pat e, reikia nepamiršti ir transporto priemonės tinkamai renktos. Joje turi būti pakankamai erdvės gyvūnams, ji turi būti ventiliuojama. Transportavimą turi užtikrinti e, tie, kurie gyvūnus parduoda. Ir taip pat reikėtų nepamiršti, kokias sąlygos, gyvūnų gerovės sąlygos turėtų būti užtikrinamos, kai parduodama mėsa trečiosiams valstybėms. Gyvūnų vežimo laiko apribojimas ilgas vežimo laikas reiškia, kad sukeliamas, kad gyvenam patiria stresą ir tai taip pat reiškia, kad e, gyvūnų vežimo sąlygos tampa nesaugios. Galiojantis regla, teisės aktai, e, tai yra kompromisas, yra neblogas, tačiau šiame pasiūlyme dar reikia ieškoti kompromiso tarp gyvūnų gerovės ir ekonominės naudos. Dar galima nemažai nuveikti, užtikrinant geresnės gyvūnų vežimo sąlygas ir šiuo klausimu aš visiškai pritariu pranešėjo išdėsitai nuomonys. Ir galiausiai noriu dar kai ką paklausti. Galbūt būtų galima gyvūnus varyti ir jų nevežti transporto priemonę. Jeg er normalt en høflig mand, men jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at deres indlæg i dag er direkte... Pane pirmininkė, paprastai aš elgiuosi mandagiai, bet tai, ką aš išgirdau, buvo labai arogantiška ir net nedemokratiška. Milijonas piliečių pasirašė prašymą keisti gyvūnų vežimo taisyklės. Taigi yra nepaprastai arogantiška teikti, jog tai yra nesvarbu. Bet to ir šio parlamento narių dauguma taip pat e, pasirašė po, e, po šiuo prašymu. Be to tai prieštarauja mokslo duomenimis. Gal aštuonių valandų kelionė ir nėra pati, e, pats geriausios problemos sprendimo būdas. bet žinome, jog trumpesnio kelionės laiko reikalauja daug kas. Ar visi, kas to reikalauja, elgesi tiesiog emocionaliai ir, ir neprotingai? Taigi reikia keisti taisyklės, ponė komisarė. Pon... Europos parlamentas, e, prangestingumo pranešimas siekia pagerinti gyvūnų apsaugą juos perveža, nes patys valstybėse narėse yra labai skirtinga, todėl daug kur tą padėtį reikia pagerinti, pritariu reikalavimai sutrumpinti pervežimo e, laiką, nes kai kuriuose valstybėse jokių apribojimų galvijų, avių ir oškų gabenimui negalioja ir todėl jos gabenamos, pervežamos netgi iki 24 valandų be pertraukos, todėl būtina sukurti naują e, tvarką, turint omenyje, kad dėl anksčiau priimtų sprendimų buvo priverstos užsidaryti mažos ir e, regioninio masto skirdyklos, jų naują kūrimąsi dabar turėtume remtis, aišku, reikia atsižvelgti į e, kalnuotų vietovių, atokių vietovių specifinę padėtį, todėl būtina užtikrinti atitinkamas ne tik sugabenimo trukmę, tačiau ir sugabenimo kokybę susijusias e, sąlygas. Gyvūnai turi būti aprūpinami pakankamų kiekių vandens ir šviežio oro. E, komisija turi apie atitinkamas taisyklės pagalvoti. Noriu pabaigai pasakyti, e, kad nauja tvarka e, yra susijusi su e, laisva konkurencija ir bus naudinga tiek gamintojams, tiek augintojams. Kalbėsiu, reikia rodus dabar komisijos nariai, pirmininkė, kolegos, milijonas europiečių ir aš pasirašiau tą peticiją, kurią, kurią raginama sutrumpinti mm, gyvūnų gabenimo trukmė iki 8 valandų nuo gabenimo trukmės pablogėja gyvūnų savijūta, apskritai nebūtina yra gabenti ilgiau gyvūnus nei 8 valandas, turime sutrumpinti jų gabenimo atstumus. Išimtis, kurios yra numatomos dėl nenumatytų įvykių arba dėl transporto kamščių, man yra neprimtinas kitokia, tačiau yra atokių regionų ir kalnuotų vietovių padėtis. Dėl griežtų sanitarinių hygienos reikalavimų turėjau sudaryti e, nemažai mažų skerdyklų. Mes tačiau turėjome dėti pastangas, kad tos mažos įmonės būtų galėjusios veikti toliau. Todėl ryštingai pritariu ir e, sveikinu pasiūlymui atgaivinti šias mažas įmonės. Tokiu būdu mes vienu šūviu nušautume du zuikius, sutrumpintume tiek gabenimo laiką, tiek e, skatintume užimtumą regionuose. Patronėvė, aš dabar kalbėjau. Komisijos nariai, norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už visas jų pastangas rengiant šį pranešimą, kuriuo siekiama subalansuoti tikrai prieštaringus interesus gyvūnų ir žmonių, užtikrinant tinkamas gyvūnų sąlygas, gyvūnų gerovės sąlygas. Kita vertus, turime nepamiršti vartotojų interesų, e, taip pat verslo interesų užsitikrinti pelningą ekonominę veiklą. Ir mums pateikta e, susijusių kaštų E, gana tiksli samata ir siūlymai dėl e, transportavimo laikotarpių. Pavyzdžiui, tokiuose Portugalijos regionuose tai reikštų didesnius kaštus ir, ir daugiau privalomų nu, sustojimų. Tai reiškia, kad e, vienose valstybėse narėse tai būtų brangiau nei kitose. Valstybės nori išimtinai patvirtinti 8 valandų limitą, tačiau kalbant apie tokius regionus, e, tai taps neįmanoma kai kuriuos regionus transportuoti iš tokių regionų į e, kitus ES regionus jau ir taip susidurėme su problemomis šalies viduje, jas dar paaštrintų neapgalvoti sprendimai, tokie sprendimai, kurie, kurie primami visiškai nekreipiant dėmesio ES geografiją. Pirmininkas, ačiū. Toliau panas Alveš. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, gyvūnų gerovė ir jos apsauga Europos e, visuomeniai yra jos civilizuotumo e, matmuo. Todėl mes, politikai, gairias turime patobulinti ir tas, e, tuos siekius paversti realybę, užtikrinti, kad gyvūnai būtų vežami tinkamomis sąlygomis. Reikia e, juos vežti tik patikrintą transportavimo įrangą ir gamintojo organizacijos privalo atsakingai spręsti šios klausimus. Visą tai turi atitikti mūsų patvirtintus terminus. Tačiau taip pat turime tas sąlygas užtikrinti ir tuo pat metu turime nepamiršti mokslininkų paskelbtų išvadų. Ir taip pat atkreipti dėmesį kai kuriuos geografinius ypatumus. Tai yra ypač tokius ES regionus, kuriuose neįmanoma būtų laikytis 8 valandų apribojimo. Pone pirmininkė, turime pasitelkti sveiką protą ir numatyti išimti tiems regionams, nes kitaip tai praktiškai būtų juose neįgyvendinama. Ačiū. Dabar e, bus pasakymai pagal procedūrą. Prašau žodžio, pirmoji kalbės ponė Maginis. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui ir visiems šešėliams pranešėjams, kurie prisidėjo prie šio sudėtingo, tačiau svarbos pranešimo rengimo. Noriu kaip dėmesį pirmąjį punktą, kuriame pabrėžiama, kad problema daugiausiai susijusi su to, kad valstybės narės nepakankamai gyvenimą galiojančius teisės aktus. Todėl aš bijoju, bijau, kad jeigu jau neįgyvendinami dabar galiojantis teisės aktai, tai ar e, dabartinės problemas išspręs papildomai priimtas teisės aktas. Taip pat kyla e, klausimas, ar taupimo laikotarpio valstybės narės nesumažins asignavimų e, gyvūnų transportavimo inspekcijoms. Į tai komisija taip pat turi atsižvelgti. Mažai kolegų minėjo, skerdiklų koncentracijos problemą, ponė Jėglė, kiti apie e, šį klausimą kalbėjo, turėtume paprašyti komisijos pateikti atitinkamą ataskaitą dėl skerdiklų koncentracijos padarinių ne tik gyvūnų geroviai, tačiau taip pat ir gamintojų konkurencingumui. Mums reikalinga ši informacija tam, kad galėtume pasvarstyti, kaip šį labai svarbų klausimą ir problemą turėtume spręsti. Ačiū poniai Maginės. Dabar kalbėsiu. Sidonija Jezlovietska. Chciałabym zachęcić do poparcia sprawozdania dotyczącego ochrony. Ačiū norėčiau paraginti pritarti pranešimui dėl gyvūnų gabenimo apsaugos, nustatant 8 valandų gabenimo ilgiausią trukmę mano vertinimu pranešime prašymui pateikimas svarbus pataisos, kurios susijusios tiek su gabenimo sąlygomis, tiek su kontrolės pagerinimu. Noriu e, paaiškinti, kodėl siūlome taip radikaliai priboti gabenimo laiką ir kodėl pritariu tokiam pasiūlymui, nes e, Europos komisija stengiasi apskaitai vengti klausimą susijusiu su gyvūnų gabenimo trukme. Nebuvo atlikta jokių tarptautinių tyrimų šioje srityje ir tikiuosi, kad parlamento pozicija, kuria bus pritarima gabenimo laiko apribojimui, sudarys e, pakankamas sąlygas, kad kiltų rimta diskusija ir atimiausių e, laikų <clears throat> bus galima nustatyti tinkamas gyvūnų gabenimo ilgais atstumais sąlygas ir trukmę. Ačiū, dabar suteiksiu žodį kolegai Richardui Howitui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasaulio žirgų e, asociacijos, kuris įkūrėsi mano uh, apygardoje vardu. Aš norėčiau padėkoti Jums už šį dokumentą ir, ir priminti, kad mes surengėme labai svarbų renginį. Ir priminti jog, Jums, jog kiekvienas metas 60 tūkstančių uh, arklių yra gabenama dideliais atstumais uh, visoje Europos Sąjungoje, 97 procentai šių arklių uh, patiria stresą, o 90 po vežimo susirga. Tačiau, tačiau komisija šiuos duomenės ignoruoja. Mūsų turimi duomenės taip pat atspindi ir maisto ir veterinarijos tarnybos bei kitų įstaigų, atsakingų įstaigų nuomonę. Pirmininkas Baroso praeitą savaitę gavo 500 atvirukų, kuriais yra raginamas spręsti šią problemą. Aš džiaugiuosi, kad Žirgų gerovės asociacija rūpinasi tuo, kad arkliams būtų suteikta antra galimybė išgyventi. Ir aš tikiuosi tik tai, kad ateityje mes turėsime dar pakankamai arklių, kuriuos galėtume gelbėti. Kulesku. domnule președinte ačiū pone pirmininke daugybė europos piliečių yra susirūpinę dėl to kokiomis sąlygomis yra gabenami gyvūnai tai yra tema dėl kurios e, ginčiamasi gan aistringai ir galima iš tikrųjų apie tai kalbėti valandų valandas tačiau kad ir kiek kalbėtume, turėtume visą dėmesį sutelkti į gabenimo ir vežimo sąlygas, o ne kelionės trukmę. Ar mums reikia naujų taisyklių? Juk žinome, jog gyvūnai kenčia, kai jie yra vežami vienaip ar kitaip. Mums reikia išplėsti vietinių skerdyklų e, tinklą ir gal tam galima būtų pasinaudoti mūsų bendraja žemės ūkio politika. Sver Milan. Dėkoju. Toliau Milan Sver. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją. Slovenija yra tranzito šalis, taigi mes puikiai žinome apie visas šias problemas. O aš asmeniškai uh, Taip pat esu nekartą stebėjęs, kaip vežami yra gyvūnai. Ir manau, kad reikia iš tikrųjų gerinti reglamento numeris 1.2005 įgyvendinimą. Sistema turėtų būti aiškesnė. Ji turėtų skatinti vežėjus geriau elgtis su gyvūnais. Šiuo metu gyvūnai visiškai be jokio reikalo yra kankinami. Mes žinome, kad Kai gyvūnai kenčia, jų mėsa yra prastesnės kokybės. Per kitus dviejus metus vežamų gyvūnų skaičius padvigubės. Aš suprantu, kad tai yra klausimas susijęs ir su pelnu, ir su e, kaštais, bet vis tiek manau, kad mes turime e, skatinti vietos gamybą ir gamybos įvairovę. Europos Sąjungoje. Dėkuoju ponui Zver. Toliau ponas Koferati. Grazie Presidente. Signor Commissario, come è stato detto, la relazione della Commissione segna un... Ačiū ponia pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai. Šiame pranešime yra komentuojamos tai šiuo metu galiojančios taisyklės. Kai kalbame apie tai, kad mes elgiamės su e, kitai, kitomis gyvomis būtybėmis, iš karto kyla daug aistrų. Tai visiškai suprantamų priežasčių, nes kalbame apie, e, ne tik apie gyvas būtybės, bet ir apie mėsą, kurią valgome. Kaip vyksta gyvūnų galvijų gabenimas iš taško A į tašką B? Visas šis procesas rūpi mums, vartotojams. Mes žinome, kad stebėti vežimo procesą nėra lengva. Dažnai taisyklių nepaisoma, bandoma jas apeiti. Todėl mums turime pirmiausia užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių taisyklių. Ačiū. Paskutinis, paskutinė kalbėtoja, pane Kadenbach. Ah, Pirmininkė komisijos nariai noriu padėkoti už sutiktą žodį. Savo frakcijos vardu kalbėdama pamiršau padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą, dėl to, kad mane užvaldė emocijos tuo metu. Manau, kad jam pavyko parengti tikrai tolygų pranešimą, kuriame deramas dėmesys skiriamas gyvūnų apsaugai, kadangi kalbama apie gyvūnų apsaugą, turime nepamiršti, kad jie yra gyvos būtybės, e, kurie, kurios nusipelno apsaugos e, ir todėl, manau, e, kad turime nepamiršti e, taip pat ir beglobių gyvūnų ir paraginti žmonės, kurie nori tokius beglobius gyvūnus priglausti pas save, atitinkamai pasielgti komisijos vardu. Dabar suteiksime žodį komisijos nariui Tonio Bork. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo įžanginėme pasisakime labai aiškiai sakiau, kad manęs netenkinta dabartinė įgyvendinimo būklė to fakto neišvengsime. Ir aš informavau parlamentą apie priemonės, kurias ketinu įgyvendinti. Reikia pasakyti, kad pradėti pažeidimų tyrimai, 18 tyrimų, 3 iš jų dar nebaigti ir 18 atvejų vyksta komunikavimas su valstybėmis narėmis. Noriu pasakyti štai ką. Jeigu mes nepasieksime e, tų nuostatų įgyvendinimo, kurios galioja šiandien, kaip tuomet seksis įgyvendinti nuostatas, kurios dar tik bus patvirtintos. Ir savo pasisakėme, taip pat aiškiai pasakiau, kad komisijos ataskaitoje nesiūlomi, nesiūloma e, priimti naujų teisės aktų, o tik užtikrinti dabar galiojančių geresnį įgyvendinimą. Manau, kad komisija ir aš galime čia dar daug nuveikti. Ir aš taip pat išvardinau, kuriuose srityse sustiprinsime pastangas siekdami geresnio įgyvendinimo. Visų pirma, kitais metais įgyvendinsime sprendimą suvienodinti valstybių narių pranešimus apie kontrolės užtikrinimą, nes šis rytis nėra harmonizuota, nors e, priminė atsakomybė už reglamento, 2005 metų reglamento įgyvendinimą tenka joms. Dublinė kitais metais bus konferencija skirta šiam konkrečiam klausimui, gyvūnų gerovės užtikrinimui juos vežant. O 2013 mes taip pat pradėsime e, visą eilę naujų e, vizitų į valstybės narės, taip pat e, imsis, to imsis ir veterinarijos tarnyba Europos veterinarijos tarnybą ir pasitelksime valstybių narių ekspertus, vykdydami tuos vizitus. Tobulinsime e, gyvūnų transporto kontrolę pasitelkdami navigacinės sistemas. Šiuo požiūriu dar yra kai kurių neišspręstų teisinių problemų, kurias sieksime išspręsti. Mes turime šio laikinės technologijas, jų naudojimas daug nekainuoja E, kol kas tai nėra įmanoma dėl to, kad nesuvienodinti reikalavimai, nesuvienodinta sistema, taip pat e, kol kas nėra pakankamo noro panaudoti navigacinės sistemas. Ir aš sieksiu užtikrinti e, ir įvesti privalomą kontrolę pasitelkiant tas šio laikinės sistemas. Noriu akcentuoti štai ką. Mes neturėtume apsiriboti čia kažkuo. Tai turėtų būti tik tai mūsų e, tolesnio kelio pradžia. Jeigu gyvendinimas nėra užtikrinamas, manau, kad reikia kažką keisti. Dėkuoju komisijos nariui, dabar žodis sutikimas pranešėjui Janušui Vaicehovskijui dviems minutėms. Ačiū, pan pirmininkė, noriu padėkoti visiems parlamento nariams už pareikštą paramą, pritarimą pranešimo nuostatoms, taip pat ir už kritinius pastebėjimus. Pirmiausiai taip pat dėkoju šešėliniams pranešėjams, su kuriais puikiai galėjome bendradarbiauti rengiant šį pakankamai sudėtingą pranešimą, prisimdamas e, šį darbą. Tikrai nemaniau, kad e, tema sukels tiek emocijų ir bus tokia prieštaringa. Mano pranešimo nuostatos yra kompromisinės, nes buvo siūloma taikyti daug griežtesnius apribojimus dėl gabenimo, pavyzdžiui, skirtai buvo netgi siūloma to klausimo nekelti dėl gabenimo trukmės. Aš manau, kad mes pasiekime priimtiną kompromisą ir labai norėčiau, kad rytoj jis būtų patvirtintas per balsavimą. Rytoj yra 12 metų 12 mėnesio 12 diena, 12 valandą balsuosime ir aš tikiuosi, kad tie keturi dvyliktukai bus laimingas skaičius šiam pranešimui ir bus žengtas svarbus žingsnis siekiant pagerinti uh, gyvūnų pervežimo sąlygas ES viduje. Dar kartą noriu visiems padėkoti. Ačiū pranešėjui, mėly kolegos, diskusijas šiuo darbo tvarkės klausimu baigiame. Rytoj 12.30 min. balsuosime. Kitas darbo tvarkės punktas. susijęs su tarpininkavimu civilinėse ir komercinėse bylose. Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, jį pateikė Teisės reikalų komitetas, žodis penkioms minutėms suteikiamas ponė Makartį pranešėjai. Dėkuoju ir norėčiau pasidžiaugti tuo, kad mes galime šiandien kalbėti apie mediją.